everybody, uh, welcome to... Vertėjai turi jūs informuoti, jog jau trečią savaitę tęsiasi socialinis konfliktas dėl mums vienašališkai primestų darbo sąlygų. Nepasant įvarių mūsų pasiūlytų nuolaidų administracija iki šiol nežengė jokių žingsnių, kad šį konfliktą išspręstų. Apgalėsavome, kad tenka jūs informuoti, jog vertėjai baigs darbą lygiai 18.30, kaip ir numatyta posėdžio darbo tvarkė. Ačiū uždėmesi. Uh, chairing, uh... Pono Langės šiandien nebus, todėl aš pirmininkausiu komitetui. Visi gavote darbo atvarkę. Komentarų nėra. Darbo atvarkė patvirtinta. Šis posėdis transliuojamas internetu. Tai elektroninis posėdis. Jeigu niekas neturi komentarų dėl ankstesnių posėdžių komentaro, turiu galvoje kovo 21 ir balandžio 23, tada sakome, kad darbo tvarkė patvirtinta ir protokolas patvirtintas. Šiandien kalbėsime apie pakeitimus ir kompromisinius pakeitimus, kuriuos pateikė e, pranešėjai. 308 pakeitimai buvo pateikti Europos komisijos pasiūlymui. Iš jų parengti 56 kompromisiniai, tai padarė pranešėjai, su šešėliniais pranešėjais pasidarė ir visi jūs turite gavę kompromisinius pakeitimus rengiantį šiam posėdžiui. Dėl kalbėjimo laiko. E, pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjams, paskui šešėliniai pranešėjai. Pone Moska iš Inta komiteto kalbės. Ir dabar e, žodis ponui Koniai. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tavauju um, Alesija Marija Moska iš socialdemokratų frakcijai. Dėkoju sekretoriatui ir ponui Daltonui už pagalbą, už puikų bendradarbiavimą. Įvyko du labai produktyvų šešėliniai pranešė ir geras techninio pobūdžio posėdis, kuriame aptarėme labai daug detalių. E, mūsų Pozicija yra bendra, reikia reglamento, kad galėtumėm kovoti su nelegale kultūrinės poros vertybių prekyba. Vien balsiai sutarta dėl to, kad turime kalbėti apie valstybės, iš kurių tokios e, kultūrinės prekės ateina, bet problema yra ta, kad kartais būna neaišku išsiaiškinti kilmės valstybės, negalima išsiaiškinti kilmės valstybės. Ir Mes e, bandome sukurti bendrasias taisyklės, kad galėtume aiškiamis sąlygomis nustatyti kilmę. Mes e, komitete nenorime e, kalbėti apie naujas problemas, norime, kad muitinių darbas būtų suvienodintas, rinkliavos būtų suderintos, taip pat reikia kalbėti labai aiškius eksporto reguliavimo nuostatus, kad suteiktume papildomų mokymosi galimybių. Jeigu pažiūrėtumėte į priedą, kuriame yra kalbama, kokios prekės turėtų būti kontroliuojamos ir pažiūrėtumėt į eksporto reglamentą, suprastumėt, kad reikia tam tikro vienbalsiškumo. Nemanau, ar mums pavyks susitarti daugiau, bet tikiuosi, kad diskusija turėtų būti suorganizuota dėl sąrašo turinio. Toliau imko pranešėjas Dan Dalton. Ačiū, ponė pirmininkė, aš noriu padėkoti sekretorijatams ir mano ir ponios Moksai iki šiol santykius palaikėme labai gerus. Įvyko du šešėliniai pranešėjai. Man atrodo, kad mes um, išsprendėme daug klausimų, tačiau lieka nemažai ir neišspręstų. Uh, Vienas iš rimčiausių uždavinių abiems mūsų komitetams yra tradicinės prekais, kurios kerta mūsų sienas, patenka į mūsų rinkas e, su e, išduotais leidimais. Pavyzdžiui, e, jeigu įvažiuoja aviena, žinom, kad greičiausiai bus kilusi iš Zelandijos, Naujosios Zelandijos, o japoniškų automobilių detalės iš Japonijos. Bet čia mes kalbam greičiau apie istorinės prekes, kurioms sąskaitų ar įrodančių kilmę dokumentų nebėra. Pagrindinis iššūkis čia yra susitarti, e, rasti tokį sprendimą, kuris būtų įgyvendinamas muitinių. E, muitinės tarnybos turi išsiaiškinti, E, pavyzdžiui, jeigu prieš 2000 viena statulėlė buvo pervežta į kitą valstybę, tai iš kurios valstybės, kuri valstybė dabar yra jos kilmė šalis. E, taigi čia iškyla nemažai sunkumų, kaip suformuoti sistemą, kuri būtų pritaikyta visiems. Man atrodo, kad turėtumėm sutelkti daugiausia dėmesio sritims, kurios kelia didžiausią riziką, nes šis pasiūlymas yra. E, pirmiausia orientuotas į kovą su terorizmo finansavimu. Šešėlinio pranešė, pranešėjo sutikime APP pateikė įdomų pasiūlymą. E, ji kalbėjo apie ICOM parengtą raudonai, raudonųjų valstybių sąrašą ir aš manau, kad e, iki netrukus mes rasime ir e, rizikingų, riziką keliančių prekių um, importo sistemų ES apibrėžimą. Mano nuomonė, reikia sutvarkyti šį e, projektą, kad pasiūlymas būtų veiksmingas visiems ir, kaip jau sakiau, sakiau e, muitinėms e, turime sudaryti sąlygas dirbti, nes kitaip tiesiog problema tik pagilės. Muitinės e, turi dirbti vadovaudamasi tam tikrais slengščiais, tam tikromis ribomis ir man atrodo, kad reikėtų pagalvoti apie trejopus slengščius. Pirmiausia, mes turime galvoti apie licencijų apibrėžimą, e, kokios yra neuropietiškų prekių kilmės taisyklės. Kitas dalykas, mes turime kalbėti apie e, dėlės vertės prekes ir menkos vertės prekes. Turime kalbėti ir apie tai, kas e, tarnauja terorizmo finansavimu. Europos komisija aiškinasi tokius dalykus. Pavyzdžiui, yra žiūrima, e, kokios archeologinės vertybės yra parduodamos arba kokios um, senųjų pastatų dalys gali būti parduodamos. Kartais yra neįmanoma atsiekti kilmę. Todėl man atrodo, kad Europos kilmės prekės neturėtų būti importuojamos ir e, neturėtų pasiklysti biurokratijos tinkle. Uh, Jeigu pažiūrėtumėm į eksporto reglamentą, pamatytumėm, kad yra kalbama apie visą eilę skirtingų laikotarpių. Pavyzdžiui, e, fotografijoms, paveikslams, kai kuriams toms prekiams nutaikyta tik tai 50 metų trukmė. Kitoms prekiams, pavyzdžiui, archeologiniams prekiams e, trukmė yra ilgesnė - 100 metų. Kultūros komitetas savo pakeitimuose bandė sistemą supaprastinti ir buvo nustatytas šimto metų bendras ribita, ri, limitas, bet dar išlieka daug klaustukų. Pavyzdžiui, monopolijos pirminis variantas. Iš 1930, 1934 metais. E, ar jis turėtų būti saugomas ar ne? E, Kalbame apie 50 metų tinkamumą. Aš su kolegomis iš skirtingų komitetų bandėme rasti bendrą sprendimą. Suprantame, kad e, slengstis turi būti tinkamos trukmės riba. Tai būtų trunkamos trukmės. Dėl kiekio, man atrodo, kad reikėtų suderinti eksporto reglamentą 50 mm, tūkstančių eurų ir taip pat reikėtų apibriežti, ką mes iš tiesų vardiname kaip antikvarinės prekes. Dėl neišspręstų klausimų dar išlieka keletas klaustukų šešėliniams pranešėjams. Mes tikimės, kad rasime sprendimą, ypač kalbant apie priekybos mm, sąlygas, tranzitą prekių. Yra prekių, kurios Europos teritorijoje tik pervažiuoja ir čia nesustoja. Ypač kai kalbame apie tranzitą, e, mums iškyla nemažai uh, E, abejonių frakcijoje. Šešėliniai pranešėjai labai naudingai tais klausimais diskutavo ir mes pripažįstame, kad tas klausimas nėra paprastas. Tačiau aš e, čia turiu sustoti, nes nors dar išlieka labai daug klausimų šiame reglamente ir jau prieš mane kalbės kolega tą sakė ir aš norėsiu išgirsti, ką kiti komitetai, komitetų nariai mano. Um... Ačiū. Kaip supratau, APP frakcijos vardu e, kažkas kalbės, nei pono Heinz, nei ponios Valesos nėra, Paskalis, ne? Bet taip pat supratau, kad bendradarbiavimas su pranešėjais buvo sėkmingas. Sotsdemų frakcijos vardu e, Imko. Iš Imko komiteto yra ponas Kon, bet jau buvo pasakyta tai, ką jūs norėjote pasakyti. Ir tai reiškia, kad iš AKR frakcijos vardu. Iš AKR frakcijos INTA komitete yra ponas Banerman, bet jo nėra, o žodis tuomet ponui Selimovič. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo darbe, pranešėjams bei šešėlinėms pranešėjams, rengusiems dokumentą. Manau, kad kaip ponas Ban Daltonas sakė, ryškėja sutarimas dėl kompromisų, kur, uh, kurie bus patvirtinti galiausiai. Mm, aš džiaugiuosi kai kuriais dalykais, kai kur dar išliko problemų. Ketvirtas ir penktas straipsniai yra patys sunkiausi akivaizdžiai. Uh, Ir tai buvo mums įvykusių diskusijų pagrindinė tema. Manau, kad iš, išplatintuose kompromisuose parengtas tinkamas, pasiūlytas tinkamas balansas tarp mm, patikrų sistemos ir e, galimybės e, ir šios prekybos kultūros, prekybos kultūros vertybėmis E, Europos Sąjungoje. Noriu pažymėti, kad ypač svarbu vaidmenį suvaidins priedas prie dokumento, kur bus apspręsta, kurioms prekiams galios kuri procedūra e, per visą importuotinų prekių sąrašą. Leidžiam importuoti prekių sąrašą. Mes nenorime sukurti papildomos naštos ir įvesti reikalavimą, išsimti leidimą e, eksportuoti, pakaks anspaudo. Ir manome, kad tai neprisidės prie terorizmo finansavimo. Džiaugiuosi džiaugiuosi tuo, kad e, sutarta, valstybės narės ir komisija sutarė dėl elektroninės sistemos plėtotės, tai traukta į tekstą, tai mums buvo ypač svarbus dalykas, nors suprantu, kad kai kurioms šalims iškyla konkrečių sunkumų. Bet tai, kaip numatyta šitą klausimą spręsti, visiems palengvins gyvenimą. Reikia rasti e, ketvirtos straipsnio C dalies kompromisą, e, kur sakoma apie tai, kad atmetimo atveju valstybės narės turi informuoti komisiją ir ypač tuo atveju, kai kyla įtarimas, kad vyksta neteisėta prekyba tokiomis prekiamis, e, tuomet reikia informuoti ir Europolą. Taip pat džiaugiamės kad Aldė pakeitimas pasiūlytas pakeiti, ekspor, pakeisti pa, e, terminą eksportuojančio iš šalis trečio, iš e, trečiaja šalimi priimtinas tuo atveju, kai negalima išsiaiškinti kilmės šalies, jeigu prekė eksportuojama į, iš, iš, eksportuojama iš es, prieš tai buvo įvežta neteisėtai iš trečiosios šalies. Žinoma, bandėme e, pašalinti visas spragas egzistavusias, bet matom, suprantame, kad darbas nelengvas. Bandome apriepti pastaruosius penkis tūkstančius metų. Iš tikrųjų, įvyko daugybė dalykų, valstybės atsirado ir dingo. Tačiau šiuo teisės aktu bandome uh, užtikrinti pusiausvyrą, kaip spręsti klausimus šioje srityje ir kovoti su neteisėtų terorizmo finansavimu teisė, te, teisėtais ir neteisėtais būdais. Atrodo, kad visi niuansai bus išspręsti tik pačiam gale. Uh, svarbiausi klausimai, bet aš tikiuosi, kad netrukus turėsime, galėsime žengti paskutinį svarbiausią žingsnį. Ačiū visiems, kurie dalyvavo darbe. Ačiū. Ir dabar išklausysime šešėlinių pranešėjų. Išinta žaliųjų frakcijos vardu ponas Buchneris, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad manau, kad einame tinkamą kryptimi. Dauguma frakcijų siekia bendro tikslo e, patvirtinti poziciją, kuri užpildytų egzistuojančias spragas e, kultūrinių vertybių importo srityje ir apsaugoti kultūros paveldą. Ir kaip jūs sakėte, kolega, tai tikrai nepaprastai sunku, nes ši, šis klausimas apima daugybę dalykų - kultūros vertybės kelių tūkstantmečių, bei taip pat e, gana modernius techninius uh, E, dokumentus. Todėl e, apreptis teisės aktų yra labai didelė ir darbas dėl to yra nelengvas. Ir e, dėl to atsiranda spragų jos išriškėja įvairiausiais pavydalais. Bet aš esu įsitikinęs, kad me, mums pavyks sukurti m, veiksmingas nuostatas ir manau, kad mes einame tikrai E, tinkamų kelių. Man ir mano frakcijai svarbu įtraukti nuostatas, kurias mes esame pasiūlę. Pavyzdžiui, e, reg dėl tranzito procedūrų per šalį ir per muitinę, tuo atveju, kai atsakingos institucijos turi pagrindo manyti, kad kultūrinės vertybės įvežtos iš konkrečios šalies pažeidžiant kai kuriuos įstatymus ir teisės aktus tai susijęs su, su niuansais, sudėtingais niuansais, kuriuos, manau, reikia išnagrinėti. Dėl pasiūlymo įtraukti e, tam tikrą sąrašą. E, kalba eina ne apie konfliktinės zonas, bet apie kultūros vertybės, kurios, manoma, yra didesnės rizikos grupė, grupės vertybės. Mes pritartume šiam sąrašui, jeigu tas ikon sąrašas būtų uh, E, išsamus ir apimtų visus regionus ir teritorijas, ne tik konfliktinės, ne, des, ne tik tas teritorijas, kur vyksta konfliktai. Dėl priedo prie šio teisės akto, manau, kad reikia e, tiksliau apibriežti ribinės vertes, e, kainą ribinę, nes kaina labai sparčiai kinta. Bet nebejoju, kad sugebėsime rasti bendrą sprendimą šiuo klausimu. Ačiū. Ir dabar žodis komisijos atstovams. Pone Nikol. Aš čia pirmininkė. Komisija nori padėkoti pranešėjams bei kitiems parlamento nariams už bandymus parengti e, kokybišką priemonę kovai su neteisėta prekyba kultūrinėmis vertybėmis, remiantis komisijos pasiūlymų. E, kova su neteisėtai eksportuojamomis iš trečiųjų šalių kultūros vertybėmis yra labai svarbi. Mes esame ypač dėkingi už pakeitimų projektus, kur aiškiai uždrau, siūloma patvirtinti draudimą įvežti neteisėtas kultūros vertybės į bendrijos muitinės teritoriją. Ir e, taip pat atskirai kalbama apie ne ES kultūros vertybės. Taip pat pritarėme pakeitimams supaprastinti sąrašus e, priedę, geriau apibriežti kilmės šalį bei net tais atvejais, kai negalima išsiaiškinti kilmės valstybės reikia atsižvelgti į eksporto valstybę, šalį, iš kurios tai eksportuojama. Atsižvelgiame į pakeitimus, e, kur siūloma įvesti ribinės vertės. Taip pat siūlyma naudotis eksporto reglamento priedų, kuris jau buvo minėtas, o ne UNESCO konvencija. Tačiau norime atkreipti narių dėmesį į tai, kad ženkliai išaugo, e, kad, kad dėl šių pakeitimų gali ženkliai iš, pa, pa, išaukti materialinė nuostatų apreptis. Importo licencijos nėra, nėra prilyginamos e, nuosavybės įrodymui. Ir taip pat numatoma, kokiu, kokiais atvejais galima atsisakyti išduoti leidimą eksportui. Taip pat mums kelia susirūpinimą, terminai, kuomet bus sukurta elektroninė sistema dėl informacijos mainų tarp valstybių narių atsakingų institucijų. Ir savo ruoštų teiksime pasiūlymą dėl muitinių bendradarbiavimo programos. Ji dabar, ji, tas pasiūlymas perkelt, pe, patiktas dabar įstatymų prieimimo institucijoms ten taip pat turės būti kalbama apie finansavimą šios sistemos. Suprantame išreikštą susirūpinimą dėl e, labai varijuojančių nuostatų dėl baudų. Taip pat e, kiti pasiūlymai teikiami šios rytyje aptars parlamento išsakytus būkštavimus. Esame įsitikinę, kad peržiūrėję. Pe, E, šį pasiūlymą trys parlamento komitetai, tik INTA kultūros ir e, IMKO parengs pasiūlymų, kurie padės mums įveikti iššūkius šioje srityje. Atsižvelgiant į netidėliotinus klausimus, ypač kalbant apie e, kul, paveldo objektų, e, neteisėtą prekybę paveldo objektais ir terorizmo neteisėtą finansavimą, tikimės, kad pasiūlymai šiuo klausimu pasirodys iki 2019 birželio mėnesio. Ačiū. Dabar aš norėčiau suteikti žodį dar galutiniam pasisakymui pranešėjams. Prašom, Dan Dalton. Labai ačiū. Labai gerai bendradarbiavome. Man atrodo, kad didžioji dalis frakcijų jau suderino pozicijas, todėl aš esu įsitikinęs, kad mes sugebėsime rasti bendrą uh, sutarimą greitai. Tik porą komentarų į tai, kas buvo pasakyta. E, tai, apie ką kalbėjo Audi. Nebūtinai reikia importo licencijos viskam. Tik tai rizikingiausiams prekiams to reikia. E, kitoms prekiams užtektų deklaracijos, todėl mes turėtumėm nuspręsti, kokiu pagrindu e, tą reglamentuosime. Labai svarbu tą padaryti, lygiai taip pat kaip ir elektroninės deklaracijas turime tai greičiau sutvarkyti. Man šiek tiek nepatinka tai, kad žmonės sako, kad nustatę žemutinę ribą, amžių, vertybę ar kažkam kitam, sukursime spragų. Aš nemanau, kad mes prikursime spragų, nes tikslasgi šio dokumento užkirsti kelią terorizmo finansavimui ir rimtų nusikaltimų, finansinių nusikaltimų vykdymui. Taigi, jeigu nustatysime finansinės žemutinės ribas, tai bus labiau negu pakankama išbraukti prekes, kurios yra vežamos teroristų ar rimtų nusikaltelių. Priešingas dalykas yra iš tiesų daromas. Mes e, suprantame, kad daugiausia rizikos kelia nebūtinai pavačios pavojingiausius prekes. Dar vienas pastebėjimas dėl tranzito. Atidžiai vertinkim tai, ko prašome, nes bus tiesiog neįmanoma uh, tranzitinių prekių sustabdyti. Aš suprantu, kad taisyklės egzistuoja, bet jeigu mes net tą nelegalų eksportą įtariame, bus labai sunku uh, kažką įrodyti, jeigu yra tik įtarimas. Ar mes ir gyvendinsime trečiosios šalies taisyklės nepriklausomai? Ar uh, spręsime, kuriomis taisyklėmis vadovaujantis tos prekės turi būti įvežamos, kokia jurisdikcija galioja. Tokiu atveju viskas gali labai tapti sudėtinga, nes e, nesuprasime tiesiog, kurias taisyklės reikia taikyti. Taigi tranzitas turi būti organizuojamas labai atidžiai. Akivaizdu, jeigu trečioji valstybė mums aiškiai sako, kad prekės yra įvežamos prie Europą ir jos yra nelegalios, mes turime tas prekes sustabdyti. Bet jeigu mes įtariame, o trečioji šalis nieko nesako, tai pagrindo areštų neturime. Todėl mes turime aiškiau apibriežti terminą tranzitas, nes dabar yra skirtingų vertinimų, interpretacijų. Ir tada sustarti, e, jeigu nesuderinsime šio apibrėžimo, bus sunku. Tačiau, man atrodo, kad artėjame prie galutinio pasiūlymo, kuris e, bus praktiškai gyvenamas ir aš tik tai lauksiu dabar kitų frakcijų minčių. Ačiū toliau, e, ponas Kūn. Dankišin. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pabrėžti, kad remiu e, Daltono mintis. Iš tiesų e, siekiame gero susitarimo ir taip pat turime suprasti, kad skirtingas pozicijas suderinti galime. Norėčiau grįžti prie e, to, kad, kas jau buvo pasakyta, turime vengti spragų. Taip, šis klausimas yra labai svarbus, turime pasirūpinti, kad nebūtų sukurtas reglamentas, kuris prikurs problemų vartotojams. Viskas turi būti gerai subalansuota ir galų gale turi būti rasta teisinio aiškumo muitų sistemai. Mano nuomonė, tai yra labai svarbu, nes dabar sistemoje spragų tikrai egzistuoja. Pavyzdžiui, aš galvoju apie visą eilę valstybių, kuriuose e, tos spragos labiausiai matomos. Kai kalbame apie reglamentą arba e, ikoną sąrašą arba skirų valstybių reglamentus, tai pagalvokime, kaip viską suderinti, kad muitinės tarnybos galėtų iš tiesų visas reikalavimus įgyvendinti. Just... Ačiū. Noriu tik tai paminėti, kad balsavimas dėl šio dosie vyks per kitą bendrą posėdį ir e, tas posėdis įvyks Liepos 10. Ačiū visiems, kad atėjot. E, baigiam šio klausimo svarstymą.